Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, mėly kolegos. Jau mūsų posėdis vyksta šešias minutės, siūlau pradėti darbą. Noriu pasveikinti jūs visus susirinkusius į šį bendrą užsienio reikalų komiteto ir žmogaus teisų pakomitečio posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas, mūsų darbo tvarkės tvirtinimas, ar kas nors turi kokiu nors pastabų, jei ne, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Toliau antrasis darbo tvarkės punktas, pirmininko pranešimai, jų nėra ir galime Pereiti prie trečiojo punkto - elektroninis balsavimas dėl metinės ataskaitos žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2016 metais ir ES politikos šioje srityje. Pranešėja Gudlive Kvaisto Trovol. Ar, nors, ar pranešėja norėtų ką nors pasakyti? Taip, politikas visada nori kažką pasakyti, gerbiamas pirmininkė. Bet viskas jau buvo pasakyta apie šį pranešimą. Nors ne aš viską pasakiau, bet daug buvo pasakyta, tai aš tiesiog siūlau balsuoti. Dank, äh, Dėkoju, godalyvė. Labai gaila, kad taip trumpai kalbėjai, nes aš dar laukiu, kol man atneš balsavimo kortelę. Nu, asistentas dar bėga koridoriais. Bet Tiesiog tada pasinaudosiu progą pasakyti, kad dar bent du kolegos, ponas Gala ir ponas Štetina, neturi kortelės, tai dar luktelsim. Na, o dabar pradėsim balsuoti. Wow. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarti. Ketvirtas kompromisas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. Iš tikrųjų. Šimtas ketvirtas pakeitimas. Kas už? Čia siūla, pakeitimas, kuriuos siūloma už, išbraukti už, prieš, susilaikę, atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 111 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 143 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 155 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, reikia patikrinti, kaip, kaip balsavome dėl šio pakeitimo. 155. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 27 už 15 prieš pritarta aiškia persvara. Ar yra salėje technikas? Vienas iš kolegų negali balsuoti. 156 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pritarta, sako pirmininkas, pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Keturioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penkioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 229 pakeitimas ponios Lochbiller už, prieš, susilaikė, pritarta. 230 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime, kai balsavome dėl 230 pono Koravo pakeitimo. Prašau balsuoti. Vienas kolega dar nebalsavo. Balsuoti baigėme. Atmestas 25 balsavus prieš, 18 už. 231 pono Korvinmikė už, prieš, susilaikė, atmestas. 232 dėl atskirų dalių, dėl pirmosios dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta, ar ne? Patikrinkime, kaip buvo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. 234 dėl dviejų dalių pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė. Patikrinkime, patikrinsime dar kartą. 234 pakeitimas antroji dalis, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Du šimtai trisdešimt penktas už, prieš, susilaikę, atmestas. Gerai, tikriname. 235 pakeitimas. Prašau kel, visų kelti rankas. Prašau balsuoti dėl 235. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Aiškia persvara priimtas. Tikiuosi dabar vėl vis, viskas vyks slandžiai. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 246 pono Paito už, prieš, susilaikė, atmestas. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 259 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 282 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 22 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 245 pakeitimas ponios Šakės ir ponios Šrevičiaus už, prieš susilaikė atmestas. 285 dėl dviejų dalių. Dėl pirmosios dalies už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 296 ponios Saifi už, prieš, susilaikė, pritarta. 298 už, prieš, susilaikė, pritarta Tikriname, kaip balsavome, dėl 298. Prašau balsuoti, balsavimas baigtas. 22 už, 21 prieš. Atmestas. 22 už, 21 prieš ir 2 susilaikė, iš viso 23 dėl to atmesta. Toliau. 297 pono apetidėjos, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 24 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 25 kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 305 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. Toliau atkrenta. Toliau 308 už, prieš susilaikę atmestas. 307 už, prieš susilaikė pritarta. 309 už, prieš susilaikė atmesta. 311 už, prieš susilaikė pritarta. 26 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 316 pakeitimas vicepirmininko už, prieš susilaikė pritarta. 317 už, prieš susilaikė atmestas. 318 už, prieš susilaikė atmestas. 319 už, prieš susilaikė atmestas. 121 už, prieš susilaikė atmestas. 321 už, prieš susilaikė atmestas. 322 už, prieš susilaikė, e, pritarta. 27 kompromisas už, prieš susilaikė, pritarta. 28 kompromisas už, prieš susilaikė, pritarta. 330 už, prieš susilaiko priimta. 333 už, prieš susilaiko atmestas. 332 už, prieš susilaiko priimtas. 331 už, prieš susilaiko atmestas. 334 už, prieš susilaiko priimtas. 337 dviem dalim, pirma dalis. Atsiprašo pirmininkas, 40 paragrafas 335 už, prieš susilaiko atmestas. 337 už, prieš Pirmoji dalis, sako pirmininkas, už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis atkrenta, nes 334 buvo patvirtintas. Dabar periname prie, prie 338 pakeitimo. 338 už, prieš susilaiko priimta. 29 kompromisas už, prieš susilaiko priimta priimta. 345 už, prieš, susilaiko, priimta. 347 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. 347 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta, aiškia dauguma. 348 už, prieš, susilaiko, priimta. 349 už, prieš, susilaiko, priimtas. 350 už, prieš, susilaiko, atmestas. 351 už, prieš, susilaiko, priimtas. 353 už, prieš, susilaiko, priimta. 30 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 37 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 38 už, prieš susilaiko priimta. 80 už, prieš susilaiko atmesta. 31 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 32 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 46 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 47 už, prieš susilaiko priimta. 33 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 56 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 34 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Einame prie 35 kompromiso už, prieš susilaiko priimta. 67 pakeitimas panokorau už, prieš susilaiko atmestas. 69 už, prieš susilaiko priimta. 70 už, prieš, susilaiko, atmesta. 71 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. 71 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Dviejų trūksta. Dar turi pabalsuoti vienas kolega. Gerai, baigiame balsavimą. Akivaizdu, kad priimta. Tai buvo 71 pakeitimas, 73 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 72 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 36 pakeitimas, kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 87 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. 87 pakeitimas, prašome balsuoti. Visi pabalsavo atmesta. Dėl pirmo pakeitimo nebalsuojame. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas už. Vienuoliktas. Gerai, patikrinkim vienuoliktą. mielai sutiksiu su GUE NGL pasiūlymu. Trijų trūksta. Baigiame balsuoti. 37 prieš 8 už. Ar pana Štetina ir kit, tą kolegą įtraukiam. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko priimta. Septynioliktas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuonioliktas už, prieš, susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko primta. 15 už, prieš susilaiko primta. 20 atkrenta, 21 taip pat, 22 už, prieš susilaiko priimta. 23 už, prieš susilaiko priimta. 24 už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko atmesta. 26 už, prieš susilaiko priimta. 27 už, prieš susilaiko priimta. 28 už, prieš susilaiko priimta. 29 už, prieš susilaiko priimta. 30 už, prieš susilaiko priimta. 31 už, prieš susilaiko priimta. 32 už, prieš susilaiko priimta 33 už, prieš susilaiko priimta. Dabar balsuosime. Ar galima dėl e, FAM komiteto nuomonių nuo 1 iki 22 balsuoti kartu, kas už prieš susilaiko priimta. Štai ir viskas. Mes tik apšilome. Dabar balsuojame elektroniniu būtu už visą rezoliuciją su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 41 už, 1 prieš, 3 susilaiko. Ketvirtas klausimas. Taip, pranešėjai suteikiam žodį. Pranešėjai. Labai trumpai, mėly kolegos, nuoširdžiai dėkoju už palaikymą, nuoširdžiai dėkoju už tai, kad mes kartu, pabrėžiu, kartu e, paruošėme pranešimą, kuris yra labai subalansuotas ir kuriame būtent e, surašyta tai, ką mes norėjome surašyti. Tikiuosi, kad jis toks ir liks ateityje. Jisai daug trumpesnis ir konkretesnis negu ankstesniais metais. Dėkoju visiems iš nuo kairės iki dešinės visoms frakcijoms. Visi puikiai padirbėjome šiame komitete. Dėkui. Taigi ketvirtas klausimas, kiti klausimai. Prašom, ponas Boršinarų. Should... Pone pirmininkė, man atrodo, šiandieną mes e, FED komitete turėtume pasidžiaugti istoriniu momentu. E, ką tik oficialiai gimė PESCO. 23 e, valstybės narės pasirašė ir įsipareigojo dirbti kartu PESCO. Tai istorinis momentas. Dėkoju už šią informaciją. Taip, ši diena buvo istorinė mm, bendradarbiavimo saugumo ir gynybos rytyje. Mm, iš tikrųjų, šito sprendimo buvo siekta daugelį metų. Penktas punktas. Kitas klausimas vyks e, lapkričio 25 dieną. Gruodžio 25 dieną.